Dabar pereikime prie darbo tvarkos, e, dėl darbo tvarkės. Jums yra išdalyta darbo tvarkė, kuri buvo patvirtinta sausio 11 dieną. Dabar aptarkime šiandienos darbus. GUE frakcija paprašė atidėti diskusijas ir balsavimą dėl mato pranešimo. Pasisakykite po šio pranešimo. Tai yra mato pranešimas dėl žuvininkystės išteklių apsaugos. Ir šitą prašymą paremė žalieji ir FTD. Dabar kalbės ponia Omarie Gue frakcijos vardu. Ponas. Ponas Amaržiai. Ačiū pirmininkė, kolegos. Mūsų frakcija reikalauja, kad būtų atidėtas um, balsavimas dėl kolegos mato pranešimo, nes yra daug priežasčių, kurios pateisina, kodėl reikia perkelti tą balsavimą vėlesniam laikui. Bet aš tik vieną pacituosiu. Prieš kelias dienas e, spauda ir NVO paskelbė, kad Europos komisija nesižvelgė į um, ekspertų išvadas, ir pat, o pati į tą ataskaitą ir užsakė pasakė, nors ta, ta, ta ekspertų išvados rodo, kad elekt, žvejyba elektrinėmis priemonėmis yra kengsminga. Ir dabar komisija um, teigia visiškai priešingą dalyką, nei um, yra pasakyta išvadose uh, ir nenori uždrausti tokią barbarišką žvejybą. Europos komisija ar iš tikrųjų tyčia pamelavo Europos parlamento nariams, tai yra keltinas klausimas. Mes tikrai turime teisę iškelti šį klausimą prieš apsispręsdami ramiai, kaip balsuoti, žinodami visus aspektus dėl šio pranešimo. Ir iš tikrųjų Europos parlamentas tikrai yra dėmesio centre dėl šio klausimo. Todėl aš labai prašau jūsų visų palaikyti um, mūsų prašymą atidėti balsavimą dėl šio pranešimo. Honorevole Ferhofstadt, per parlare contro, pur parlare contro. Prieš kalbės ponas Ferhofstadt. Čia dėl darbo tvarkos, pirmininkė. Šiuo klausimu, nes yra daugiau kaip 200 pakeitimų ir balsavimų dalimis. 175 darbo, darbo tvarkos taisyklių straipsnis suteikia galimybę tokiu atveju, kai yra tiek daug pakeitimų ir tiek daug neiškumo gražinti uh, E, tekstą komitetui. Todėl kreipiuosi į Jūs, pirmininkė, ir mano pasiūlymas būtų pasinaudoti mūsų darbo tvarkos iš 75 straipsnių, kadangi yra tokia e, pakeitimų infliacija ir aš siūlau šį pranešimą gražinti komitetui. Tuomet, aišku, būtų dar ir galimybė uh, įnešti daugiau aiškumo ir objektivumo ir šiuo klausimu, nes tai tikrai labai keistas toks jausmas, kuris man susidaro, kai skaitau mokslinius įrodymus e, apie, e, apie tai, kad yra vienaip, o paskui girdžiu, kad yra visiškai kitaip, tai tikrai nenormalu. E, paprastai mokslė turi būti viskas objektivu ir racionalu. Taigi aš tikrai labai raginčiau gražinti tą tekstą, jei tikrai pirmininkai jūs tai galite padaryti, gražinti tekstą komitetui, kad pagal 175 taisyklę galimybę, kad mes galėtumėm objektyviau išanalizuoti visus tos aspektus, nei kad bals, būtų padaryta, jei balsuotumėm rytoj. Mr. Mato, please, you have the floor. Ačiū Ferhostov, dabar pranešėjas Mato. Ačiū pirmininkė, turime mm, pasielgti išmintingai. Yra du skirtingi klausimai. 21 mėnesį dirbome su šiuo pranešimu, 77 posėdžiai, e, vyko balsavimas komitete gegužės mėnesį. Jeigu dabar vėl atidėsime, e, buvo atidėta iki šiandien ir niekas ne prieštaravo, nesiūlė tokio dalyko kaip atidėti balsavimą vėl. Mes prieštaraujame tam, ką komisija nusprendę prieš 12 metų. Bet tai nereiškia, kad mes negalime balsuoti dėl viso pranešimo rytoj. Negalime atidėti balsavimo, kad išreikštume savo nepastenkinimą komisijos veiksmais 2006 metais. Ferhofstado paminėtas straipsnis sako štai ką. Jeigu yra 92 pakeitimai, daug balsavimų dalimis ir jeigu dėl jų trečdalis nubalsuoja komitete, tai tuomet į tie pakeitimai keliauja, keliauja į plenarinę sesiją. Dėl tų pakeitimų buvo nubalsuota maža balsų dauguma. Vadinasi, tie pakeitimai vėl grįžtų į plenarinę sesiją į balsavimą, nes dėl jų vėl būtų nubalsuota komitete. kai kurios frakcijos naudojasi tam tikromis formulėmis, kad atmestų pakeitimus. Bet tekste nėra nieko naujo, dėl ko reikėtų atidėti balsavimą. Aš siūlau rytoj diskutuoti ir balsuoti rytoj. Kolegos, dėl guoja e pasiūlymo balsuosime dabar vardiniu būdu. Siūlymas yra atidėti diskusijas dėl žvinkistės išteklių išsaugojimo ir jų ekosistemų apsaugos. Balsuojame. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Matau, kad dar kai kurie nariai tik dabar ateina į salę. Balsavimas jau baigtas. ir pasiūlymas atmestas. Tai reiškia, kad diskusijos vyks, nes taip pasisakė dauguma parlamentarų. Toliau, antradienį Gūja paprašė atidėti, į, įtraukti papildomą žodinį klausimą tarybai dėl e, brandolinių ginklų draudimo sutarties. Žodis viegas, kad išdėstytų guoja e frakcijos poziciją. Pirmininkė, labai aktualus brandolinių ginklų klausimas, nes pasaulyje įtampa kyla ir jungtinėse tautose dabar deramasi dėl privalomos sutarties. Tai yra brandolinių ginklų uždraudimo sutarties. Manome, kad ir mūsų parlamentui svarbu įsijungti, nagrinėjant šį svarbų klausimą. Tai iš esmės yra pasaulio taikos ir mūsų planetos išlikimo klausimas. Todėl siūlome antradienį po pietų įtraukti žodinį klausimą tarybai ir norėtume, kad būtų balsuojama dėl šio pasiūlymo vardiniu būdu. Ačiū, kas norėtų pasisakyti prieš, ponas Lambert. Pirmininkė, e, brandalinių ginklų klausimas yra labai svarbus. Aš tik noriu pasakyti, kad taip, iš tikrųjų, jeigu mes remiame mintį, kad reikia m, diskutuoti šį klausimą, tai reikia pasakyti, kad na, nėra jokių naujovių nuo pirmininkų suėgos ketvirtadienio įvykusių, dėl ko tikrai reikėtų taip skubiai dabar tą klausimą įtraukti. Man atrodo, kad galima tą klausimą įtraukti į vasario darbo tvarkę ir tikrai aš, mes pasisakytumėm tuomet tuomet už tai, kad vasario mėnesį galėtumėm tą klausimą svarstyti parlamente. Ponas Lambert, supratau, jūs siūlote šitą diskusiją atidėti iki vasario. Ar jūs norite laikytis savo pasiūlymo? Taip. Visiškai teisingai, kad mes pateikėme šį pasiūlymą ir norime, kad diskusijos vyktų rytoj po pietų. Gerai, balsuojame dėl GUE pasiūlymo įtraukti rytoj po pietų ketvirtą klausimą, tai yra žodinį klausimą tarybai dėl brandolinių ginklų balsavimo, uždraudimo sutarties. Balsuojame. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Balsavimas baigtas. Pasiūlymas atmestas, reiškia rytojus darbo tvarkė nepakeista. Collega, prašau žodžio, prašau. Voorzitter, dank u dat ik het woord krijg. Point of order uh, op basis van artikel. Dėl darbo tvarkos. Procedure. Uh, voorzitter, um, op 19 december 19 dieną kai kurie parlamento nariai aplankė Estremeras kalėjimą šalia Madrido. Ir mūsų buvęs kolega Žunkeras kaip tik tai sėdė būtent šiame kalėjime. Ir kai kurie žmogus teisų aktyvistai, taip pat buvę Katalonijos ministrai, yra pasodinti šį kalėjimą. Tai būtent tie žmonės, kurie buvo gruodžio mėnesį išrinkti Katalonijos parlamento nariais. Mes mėnesį prašėme, kad mums būtų leista apsilankytame kalėjime, tačiau niekada nebuvo aiškiai mums atsakyta. Galiausiai mums buvo atsisakyta suteikti leidimą aplankyti šitą kalėjimą. Mes negalime net pasikalbėti su kalėjimo viršininku. Iš tikrųjų, tai yra tikrai neprimtina, ponė pirmininkė, ES valstybėje narėje Jeigu, jeigu tai įvyktų Turkijoje, tai mes suprastume, bet irgi tam nepritartume. O dabar e, tai yra ES valstybė narė. Aš prašyčiau jūsų, ponia pirmininkė, vis dėlto e, paruošti pasiaiškinimų iš Ispanijos valdžios institucijų. Kadūtai, e poi vi farò sapere. Per quanto riguarda pasiaiškinsime šitą klausimą ir pranešiu. Ketvirtadienį GUE paprašė kaip antrą darbo turės klausimą įtraukti komisijos pareiškimą dėl masinio atleidimų konkurencingose Europos įmonėse, pavyzdžiui, Siemens. Ponas Širdevan išdėstys savo frakcijos pageidavimą. Ačiū, panė Virmikė, gerimi kolegos. Dabar pirmiausia, aš pakreisiu savo, savo prašymą. Siemens akcinė bendrovė. Nesvarbu, kad gauna didžiulius pelnus, paskelbė, kad uždarys daugybę gamyklų Europoje ir atleis daugybę darbuotojų. Apie 7000 žmonių bus atleisti, daugiausiai Niderlanduose ir Vokietijoje. Čia nepriskaičiuojame pirmiausia kolego iš tiekimo grandinės ir paslaugų teikimo grandinės. Apie 10 tūkstančių žmonių mes kalbame. Mes kalbame apie, vis, e, apie kai kurių regionų ateitį Europoje, nes jiems kyla grėsmė dėl šito gamyklų uždarimo. Ir nors tos gamyklos vyko e, pelningai ir Vokietija, ir, ir Siemensas vien tik tai Vokietijoje gavo E, iš vyriausybės paramos apie 300 milijonų eurų. Tačiau jie nusprendė šį įmonę uždaryti tas gamyklas. Todėl aš norėčiau paprašyti kolegų išsiųsti aiškus solidarumo signalą. Būtent, kad taip negalima elgtis, kad e, tos įmonės, kurios gauna viešas investicijas, jos taip neturėtų elgtis. Grazie onorevole, c'è qualcuno che vuole esprimersi? Ačiū, kas norėtų kalbėti prieš. Jeigu niekas nepasisako, tuomet balsuosime dėl guoja pasiūlymo pradėti, pridėti ketvirtadienio darbo tvarkyje antrą punktą komisijos pareiškimą dėl masinių atleidimų, pavyzdžiui, įmonėje Siemens. Balsuojame. Avete votato tutti? Ar visi balsavote? Ponas Makalister. Gerai. Balsavimas baigtas. pasiūlymui ne, nepritarta. Ketvirtadienio darbo tvarkė nepakeista. E, darbo tvarkė nustatyta. Ir dabar aptarsime e, šiuos pranešimus Blanko Lopes, Poši, Rivazį ir Turmes. Pirmasis kalbės pranešės Blanko Lopes dėl atsinaujinančių išteklių energijos.